Pan Przewodniczący. Well, very good. Yes, fantastic. E, Znawiam posiedzenie. Pratesame posėdį. Vakar dienos sesijos protokolas yra paskelbtas. Ar kas nors turi pastabų dėl protokolo? Pastabų nėra, todėl protokolas laikomas patvirtintų. Pirmasis klausimas yra klausimų valanda, dalyvaujant komisijos pirmininkui, sveikinu Jose Manuelį Baroso. Šitokius sustikimus mes organizuojame kas mėnesį. Ir jūs žinote, kokios yra taisyklė. Viena minutė klausimui, viena minutė atsakymui ir jei būtina, galima užduoti papildomą klausimą, jam skirta 30 sekundžių ir atsakymui 30 sekundžių taip pat. Jeigu kuris nors iš pirmininkų norėtų užduoti papildomą klausimą. EPP frakcijos vardu ponas Jonis Kasulėdis. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Baroso. Pirmininko Daulio vardu noriu užduoti štai tokį klausimą. EPP frakcija norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie dabartinės pastangas atnaujinti tiesioginės darybas dėl Palestinos klausimo išsprendimo. Junktinės valstijos metė pastangas įtikinti Izraelį iš pratesti uh, gyvenviečių statybos moratoriumą Vakarų banke, todėl kad tokios pastangos turbūt veda, niekur neveda. Kokios galėtų būti ES pastangos atskirai arba kvarteto rėmose, kad darybos būtų tęsiamas? Atsižvelgiant į dabartinius po, pokyčius, kaip reikėtų suprasti ES kartuojamą pasirengimą pripažinti nepriklausomą Palestinos valstybę, kai bus tinkama, kaip yra vertinama humanitarinė situacija gazos ruožė po sprendimo, kurį prieėmė Izraelis šių metų birželio mėnesį uždaryti perėjimo punktus ir dėl pastangų išlaisvinti Džiladą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ačiū, ponė Kasolidė. Kaip žinote, ES tęsia, e, remia e, tiesioginės darybas ir e, ministrai vakar patvirtino, kad jie tai remia ir apgailestavoja, kad Izraelis nesima atitinkamų žingsnių. Pridėčiau, kad ši situacija neramina, nes būtinų sąlygų sukūrimas dviejų valstybių sukūrimui ne tik yra Palestinos interesas, tai yra regiono, visos e, pasaulinės bendruomenės, bet ir Izraelio taip pat interesas. Dėl darybų užsienio reikalų taryba vakar sutarė dėl to, kad reikėtų suintensyvinti kvarteto e, koordinaciją ir netrukus e, bus susitikta su Catherine Ashton. ES remia taikos procesą. Aš manau, kad kvartetas galėtų būti pagyvintas, dirbant kartu su jungtimis valstybėmis, valstybėmis. Mūsų atstovė Ashton e, aktyviai veikia regione ir mes kitame e, pastumėti dėrybas, nes aklavėte nėra galimybė. Aš manau, kad žingsniai į priekį bus rasti kartu su jungtinėmis valstybėmis. Ačiū, ar bus papildomas klausimas? Noriu dar kartą paklausti dėl humanitarinės e, situacijos gazos ruožę. Po to, kai buvo vėl atidaryti perėjimo punktai ir kaip, e, kokia yra Žilalo Halido situacija. E, situacija gazoje nėra tokia, kokia yra, ne, negali būti tokia, kokia yra, tačiau mes nematome fundamentalių pokyčių, tokių, kokių prašė ES. Todėl ES praėjusį pirmadienį sutarė dėl e, trigubo, trigubų veiksmų po to, kai ministras Fajadas patikė prašymą. Neseniai su juo sustikau ir apie tai kalbėjomės. Gaza turėtų būti laikoma svarbiu Palestinos valstybės kūrimo komponentu. Labai ačiū. Pirmininkas Šulcas. Presidente Barroso, am Pirmininkė Baroso. Ketvirtadienį ir penktadienį e, posėdžiaus Europos vadovų taryba. Norėčiau Jums užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, ar manote, kad e, euro obligacijų įvedimas padės stabilizuoti eurą? Antra, sutink, e, ar sutinkate su Angela Merkel? kuris sakė, kad euras yra reikalingas. Jeigu nesutinkate su ją, tai yra, jeigu jūs esate už euro obligacijas, tai ką tada ketinate daryti šiame vadovų sustikime? Ar sutinkate su premjeru Junkeriu ir komisijos uh, uh, ir, ir kitais atstovais. E, ir ar manote, kad jeigu e, bus atsisakyta idėjos įvesti euro obligacijas, e, ar jūs atsakysite į tą situaciją? 2008 metais komisija savo dokumente tai apsvarstė, tačiau kol kas, norėdami reaguoti šią krizę, mes sukūrėme ESE MSF ir MSS. Ir E, šitie instrumentai gali būti pritaikyti daug geriau negu bet kuri alternatyva reikiamoje situacijoje. Tačiau šiuo metu mes turime užduoti savo patiems klausimą, ar e, krizę geriausia spręsti per tuos instrumentus, kurie, dėl kurių mes visi sutarėme, ar pradėdami dar vieną diskusiją, dėl kurios mes nesusitarsime. Ir e, kaip jūs sakote, nėra sutarėma dėl tų pasiūlymų, kuriuos pristatė premjeras Junkeris. Tad šiandieną galėčiau sakyti, mes turime susitelkti ties tuo, kas eurozonoje gali e, sukurti sutarimą, nes be sutarimo e, tai e, gali e, labai neigiamai įtakoti eurozonos rinkas. Tad mes dabar turėtume koncentruotis į tai, ką galėtume greitai ir ištingai nuveikti. Yes. Papildomas klausimas. Pirmininkė Baroso, jūs labai diplomatiškai mums atsakėte, tačiau norėčiau gauti daugiau informacijos ir jeigu galėtumėte tikslesnės. Kaip euro grupės e, pirmininkas, e, premjeras Junkeris pasakė, kad jis taryboje ketina imtis um, iniciatyvos pasisakyti už euro obligacijų įvedimą. Ar jūs jam pritarsite ir ar manote, ar kad yra galimybių įtikinti eh, Merkel ir Sarkozy prisijungti prie daugelio, daugumos uh, valstybių narių? Ar jūs tikitės, kad šios dvi valstybės laikysis savo pozicijos ir tada reikės atsisakyti pasiūlymo? Aš atsakysiu labai paprastai, aš nemanau, kad šiame etape mes turime mažiausią galimybę uh, susitarti dėl euro obligacijų kelios valstybės narės tam priešinasi ir todėl, manau, turėtume siekti kiek įmanoma daugiau e, sutarimo turėt, su turimais instrumentais. Ir aš jau sakiau Jums, ponė Šulcai, labai atvirai, kad šita idėja man patraukli ir įdomi. Iš tiesų pati komisija anksčiau yra pateikusi kelis pasiūlymus, e, netgi ankstesni mano pirmtakai yra tai pateikę, tačiau šiuo metu e, tokios yra sąlygos. Ačiū ponas pirmininkas Verhofstadt. Aš turiu konkretų klausimą. Jūs turite iniciatyvos teisę, kadangi esate komisijos pirmininkės, jūs galite pateikti pasiūlymą dėl euro obligacijų ir toks ir buvo pono Šulco klausimas. Tačiau dėja, jūs nepasinaudote tokią galimybę ir čia yra problema. Aš turiu konkretų klausimą dėl 2009 metų uh, biudžeto vykdymo patvirtinimo. Regioninės politikos e, grupės direktorius 38-29 programoje nėra patikinimo, kad, kad transakcijos susijusios su 2009 e, metų atlyginimais, kad nėra e, aiškaus tikslumo ir patikinumo. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl nėra tokio aiškaus patikinimo? Ir toliau deklaracijoje sakoma, kad, kad dėl 41 likusių programų taip pat nustatyta trūkumų E, labai ankstyvoje stadijoje dar prieš e, lėšų kompensavimą. Aš manau, kad jūs turėtumėte prisimti politinę atsakomybę už tokią deklaraciją ir taip pat mums pasakyti, koks turėtų būti jūsų veiksmų planas valstybių narių atžvilgių. Atsakymą. Leiskite man pasakyti į pirmąjį, su, pirmąjį komentarą. Komisija jau pasinaujo savo teisę. Mes jau pradėjome, pasiūlėme mechanizmą Tai yra galimybė kolektyvinių garantijų, toks buvo pasiūlymas. Tačiau šis pasiūlymas buvo kategoriškai atmestas iš valstybių narių pusės. Taigi, manau, kad būtų atsakinga šiuo momentu vėl teikti formaliai pasiūlymus. Nes esame tokioje situacijoje, kai galime tik tai suskaldyti eurozoną ir Europos Sąjungą. Taigi komisija jau yra pateikusi pasiūlymų, jie buvo svarstomi, bet dėja jie buvo atmesti. Tokia yra tikrovė. Beje, Dėl finansinės perspektyvos mes esame pasirengę pateikti pasiūlymus dėl konkrečios rušies e, euroobligacijų, europrojekto euroobligacijų. Ir aš laukiu komentarų iš sostinių ir tikiuosi, kad gausiu tos komentarus. Turėjau atsakyti iš jūsų komentarą. Manau, kad mums reikia daugiau paprašyti pastangų iš valstybių narių pusės. Su tam tikrom išimtim keturios ar penkios valstybės narės Jos nenori laikytis e, biudžeto vykdymo patikinimo deklaracijų ir kartais komisija neturi visų reikiamų priemonių, kad galėtų kiek galima anksčiau įsitraukti į šį procesą, kad galima būtų šią situaciją nacionaliniu e, lygmeniu pakoreguoti. Yes, okay. uh, is, um, uh, kolik, uh... Toliau kolega Jose Bovi. Pone Baroso, prieš metus man sakėte, kad per pirmąją jūsų kadenciją e, visa e, buvo kalbam apie genetiškai modifikuotus organizmus ir piliečiai pateikė pusantro milijono parašų reikalaudami naujo įvertinimo e, tų geniškai modifikuotų organizmų e, kultūrų naudojimo. O pastaruoju metu taryba vėlgi patvirtino, e, neigiamai įvertino tokius GMO naudojimus ir EFSA taip pat nusprendė patvirtinti naujas vertinimo gairias ir aš noriu paklausti, ar jūs esate pasiryžę, pasirengę nutraukti išdu, naujų e, leidimų išdavimą tol, kol EFSA e, taisyklės bus naudo, pradėtos naudoti. Mums reikia, kad nauji leidimai būtų užduodami pagal naujas taisyklės ir pagaliau ar esate pasirengę pradėti naują diskusiją tam, kad būtų vykdomas nepriklausomas įvertinimas. Dėl iniciatyvos, kaip jūs sakėte, naujos sistemos dar nėra, tačiau mes atidžiai stebime bet kokias piliečių iniciatyvas šioje srityje. Atsakingas komisijos narys yra susitikęs su svarbiausiais iniciatyvos autoriais, nors e, sistema dar ir nepradėjusi veikti. Taigi šiuo metu mes turime taikyti tuos teisės aktus, kurie galioja, daugiau nieko negalime padaryti. Turime EFSA, tai yra e, agentūra, kuri teikia nuomonę, savo nuomonės mums ir mes turime jų laikytis. Tai yra nepriklausoma agentūra, kuri turi daug ekspertinės informacijos, todėl mes turime taikyti bendrijos teisę, negalime nutraukti tos teisės taikymo. Aš jau anksčiau esu pasisakęs, kad e, genetiškai modifikuoto organizmų sistema nėra pakankamai skaidri ir mes na, turime ir toliau dirbti šios kryptimi. Tačiau ačiū už atsakymą. Tačiau nors EFSA ir e, numatė kur kas griežtesnės gairės, <clears throat> klausimas yra, ar jūs esate pasirengę pasakyti, kad nauji leidimai neseniai išduoti ir tolesni bus išduodami pagal naujas gairės. Negalima pritarti tiems įvertinėms, kurie patvirtinti pagal senas taisyklės. Todėl mano klausimas yra labai paprastas kaip jau prašiau, pradėti iš naujo visą diskusiją, kuri turėtų prasidėti 12 metais. Tačiau e, direktyva 2018 pradės bus pradėta taikyta 12 metais, pirmininkas. Aišku, kad mes atsižvelgiame į maisto saugos agentūros e, patarimus. Jeigu jie siūlo naujas gairias, mes jas labai atidžiai analizuosime. Tačiau teisinė GMO patvirtinimo sistema išlieka ir turime to laikytis tol, kol ji nebus pakeista. Mes mielai e, analizuosime kokias naujas gairias, kurias mums pateiks EFSA. Ačiū. Toliau ponas e, Kaminski, konservatorių ir reformatorių pirmininkas. E, Gazprom į konsorcium Nord Stream. Ačiū pirmininkė. Nuo balandžio 9-osios Gazprom ir Nord Stream uh, E, e, statyboje yra e, tiesiama šiaurin, tiesiama šiaurinis uh, dujotiekis. Aš norėčiau pakalbėti apie ekologinius aspektus. Norėčiau atkreipti į patį uh, dujotiekį, kuris yra tiesiamas. Ir didesniems laivams yra sunku yra pasiekti vieną iš Lenkijos didesniųjų uostų. Uh, Ir tai įtakoja Šiaurės e, Lenkijoje gyvenančius e, Lenkus ir tai įtakoja ir didėjantį nedarbą tame regione. Lenkija šitą klausimą sprendė, kėlė ir dvišalėse dėrybose, tačiau dabar mes e, turime kalbėti apie konkurencingumą. Vokietijos sienos pusėje yra Roštoko uostas ir norėčiau, kad Europos uostai būtų, e, turėtų vienodas sąlygas, kad galėtų tinkamai konkuruoti ir kad būtų techniniai sprendimai e, valstybėse narėse tokie, tokie, kad jie netrukdytų kitų valstybių narių techniniams sprendimams. E, Aš žinau, pirmininkas, aš žinau, kad uh, tai kelia nerima Lenkijai, Lenkijai, nes prieiga prie uh, Lenkijos uostų bus šiek tiek ribota. Ir uh, žinau, kad Vokietijos uh, valdžios institucijos įtraukė prašymą peržiūrėti uh, dujotiekio statybų planus jos teritorijoje. Ir uh, Lenkai prašė E, pritaikyti abu uostus tiems e, laivams, kuriems reikės gilesnių vandenų. E, jūros, jūros dugną reikės pagilinti 20 km ruožę. Ir vokiečiai priemė sprendimą pasirinkti alternatyvų 12 km ruožą. Ir tai buvo padaryta šių metų vasarį. Pagal Vokietijos valdžios informaciją abi priemonės buvo pritaikytos norint užtikrinti, kad e, nebūtų ribojama prieiga prie Lenkijos uostų po to, kai e, e, dujotekis bus nutiestas. Ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Daugeliu atveju jūs mums pademonstravote, kad e, tinkamai elgėtės, e, vienodai elgėtės su visomis valstybėmis narėmis ir aš taip pat tikiuosi, kad tą patį pritaikysite ir mano šaliai. Jūs pats minėjote, kad jūsų informacija yra paremta tais duomenimis, kuriuos pateikė Vokietija. Norėčiau kreiptis Europos komisiją, sakydamas, kad kad reikia ir nepriklausomų ekspertų įvertinimų, nors aš tikrai tikiu, kad jūs sąžiningai ir vienodai elgėte su visomis valstybėmis narėmis. E, pone Kaminski, taip, komisija labai atidžiai stebi šitą e, Nord Stream e, statybą ir mes žinome, kad jis yra labai aktualus visiems, tiek iš ekologinės, tiek iš kitų pusių, todėl mes labai atidžiai stebime šias statybas. Ačiū, ponas Biski. Ačiū pirmininkė. Pone Barozo. Atsakėte ponu Šulcui į klausimą ir minėjote, kad nemanote, jog euro obligacijos būtų sėkmingos. Mums buvo pasakyta, kad e, ne, nepasiteisintų finansiniai sandoriai, taip pat e, nepasiteisino daugelis kitų e, sandorių. Dabar mes išgyvename finansų krizę ir man įdomu, ar jūs galėtumėte patvirtinti euro gelbėjimo projektus, ar jūs galbūt, pat, ar galbūt bus taip, kad daugeliui pasiūlymų bus iki savaitgalio at, e, atsisa, daugelio bus atsakyta ir kiek tai mums kainuos toks uh, sviravimas. Pirmininkas, aš manau, kad galėčiau atsakyti taip. Kai uh, vadovai susitiks ir kai šią savaitę mes posėdžiausime, komisija taip pat yra uh, vadovų tarybos dalyvė, mes kalbėsime uh, rinkoms. Šie klausimai yra labai jautrus ir aš manau, kad mes turime e, šiek tiek e, atsargiai komentuoti situaciją. Aš labai sąžiningai atsakiau į pono Šulco užduotą klausimą. Stengiuosi būti skaidrus. Mes e, matome E, įdomų pasiūlymą dėl euroobligacijų, kurio neturėtume pamiršti. Tačiau dėja dėl jo šiandieną nėra susitariama. Ir man akivaizdu, kad e, mes turime naudotis dabar tais instrumentais, kuriuos turime ir dėl kurių esame sutarę ir turime imtis e, rimtų veiksmų, kurie padėtų apsaugoti eurozoną ir Europos Sąjungą. Papildomas klausimas. Pone Baroso, dar vienas papildomas klausimas. Ar yra kokiu nors kitų priemonių, ar buvo aptartos kitos priemonės šiuo metu? Nes aš nesu tikras, kad aš turiu visą reikiamą informaciją, nes būtina kažką daryti. Manau, visi tam pritartų. Reikėtų pritarti, kad visi es, turime instrumentai turėtų būti naudojami. Taip, mes turime įvairių alternatyvių priemonių. Eurogrupės posėdėje buvo apsvarstytos įvairios galimybės, pateiktos įvairios idėjos ir komisija susiekė su visomis suinteresuosiamis šalimis. Aš konsultavausi ne tik su valstybės narimis, bet ir su Europos centrinio barko pirmininku, vykdančiųjų direktorių, e, valiutos fondo ir taip toliau. Tačiau nemanau, kad būtų išmintinga skelbti labai garsius pareiškimus, kurių paskui nebus laikomasi, galbūt reikėtų elgtis priešingai. Pirmiausia, padaryti aiškes išvadas, pasirenkti gerai. Ir šiuo metu kaip tik komisija labai aktyviai dirba, bendradarbiavęs valstybės narėmis ir kitomis institucijomis ir esame pasirenkę kiek galima greičiau pateikti išsamų atsakymą. Dėkuoju. Ponas Nigel Farage, gerbiamas rinkė. Vikiliks audra neseniai sukėlė sumaišti. Vieni žmonės sako, kad skaidrumas yra gerai, kiti sako, kad čia daroma žala tarptautiniai diplomatiniai. Tačiau mane linksmina ta nuorada, kuri daroma į jūs, Vikiliks tinklalapyje. Kalbama apie jūsų santykius su Rusija ir tai, kad jūs buvote ignoruojamas ir atmestas. Ir Rusijos požiūris, kad jūs esate tik tai šlovinamas tarptautinis tarnautojas Mes ir anksčiau apie tai kalbėjome ir aš dar kartą norėčiau Jums pasakyti, kad jūs nebuvote tiesiogiai išrinktas žmonių, todėl jūs neturite aiškaus legitimumo. Ir galbūt būtent dėl to jūs ir nesusilaukėte pakankamos pagarbos tarptautinėje arenoje. Ir taip pat ir Europos piliečiai norėtų jumise matyti reikšmingesnę figūrą. Atsakymas. Nežinau, ar jūs galite tikėtis, kad mes rasime bendrą požiūrio liniją su Rusija. Atvirai kalbant, aš buvau išrinktas šio parlamento, balsuojant slaptai. Taigi manau, kad aš nusipelnau šio parlamento parang, pagarbos, visų Europos parlamento narių paragos. Ir aš galvoju, kad 27 demokratiškos valstybės narės iš pat pradžių jos, jos demokratiškai yra dalyvauja rinkimuose ir kadangi mes nesame vieninga valstybė, nėra tiesioginio rinkimo ES e, prezidento, mes tiesiog turime komisijos e, pirmininko, gal, gal jums tas nepatinka, man tas galbūt ir labiau patinka negu jums, tačiau aš buvau išrinktas šio Europos parlamento ir tarybos pirmininkas taip pat buvo paskirtas, būtent tokia tvarka vyksta darbas šiuose institucijose ir mes žinoma gerbėme nuomonių įvairovę, Tačiau aš tikiuosi, kad ES valstybė nariai gerbė institucijas ir jų vadovus čia ES viduje. Ačiū. Papildomas klausimas. Aš tuo labai džiaugiuosi, pirminkė, kad jūs galite atsistoti ir girtis tuo faktu, kad jūs buvote slaptai išrinktas ir kad tai kažkokiu būdu suteikia jums demokratinį legitimumą. Tačiau tai yra labai keistas, keista samprata, su kuria aš susiduriu per visą savo gyvenimą, turbūt pati keiščiausia. Taigi jūs turite teisę siūlyti tokius teisės aktus, kurie daro žalą ES ekonomikai, valstybių narių ekonomikai. Taigi galbūt reikėtų referendumo, kad žmonės galėtų nuspręsti dėl šių klausimų. Ačiū. Colleagues, uh, colleagues, please, please, colleagues, well, well, we would like to, well, I am sorry, Mr. President Schulz, I am very sorry, we would like Pone pirmininkė Šulcai, mes norime tęsti procedūrą. Pirmininkė Šulcai, čia yra parlamentas ir dabar žodį turi pirmininkas Baroso. Rinkimai parlamente buvo atviri, tačiau daugelis mano, kad laisviausi rinkimai yra tada, kai žmonės gali priimti sprendimą slaptai kiekvienas parlamento narys balsuoti slaptai. Beje, totalitarinėse sistemose slaptas balsavimas yra neleidžiamas būtent dėl spaudimo individuo laisvai. Tai pirma. Antra, dėl referendumo. E, įvairiose demokratijose leidžiami referendumai ir atstovavimai demokratija, kaip ir Junktinėje karalystėje. Tai visiškai teisėtas kelias e, įtvirtinti demokratiją per atstovaujamąją demokratiją. Ir nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas labai svarbus e, demokratijai, o komentarai prieš atstovaujamąją demokratiją iš tikrųjų neatspindi demokratinių idėjų, nors jas pateikia ir atstovaujamosios demokratijos atstovas. Ačiū toliau, ponas Andriu Brons. Kinija turi didelį prekybos perteklių ES e, e, atžvilgių, o mūsų E, perteklius yra per mažas, kad tai kompensuotų. Ir dėl to tai pasiekė per savo e, palankų valiutos kursą, kurį reguliuoja. Ir taip išlaiko žemas kainas. Ir trečia, jį ignoruoja e, tarptautinės patentų teisės, kad todėl Kinijos bendrovės pas, pas, pasinaudoja kitų tyrimais. Kinija e, kaupia užsienio valiutos rezervus ir kontroliuoja menkus e, tarptautinius išteklius. Ir tokiu būdu e, iškreipiama konkurencija. Europos šalis turi atskirai, mano nuomonė, arba kolektyviai apsaugoti e, mūsų pramonę. Kodėl komisija leidžia Europos verslui ir darbuotojams kentėti nuo tos nesažiningos konkurencijos iš Kinijos pusės? Turiu Jums pasakyti, kad mums seksis daugiau, jeigu veiksime kolektyviai, o ne atskirai. Aš, tiesą sakant, ne, neįsivaizduoju, kad valstybės narės atskirai galėtų, turėtų pakankamai galios, kad galėtų primesti tam tikras priemonės Kinijai. Manau, kad ES kolektyviai gali kalbėti su Kinija, tai ir darome. Mes esame už laisvą priekybą, tačiau mes esame už tai ir už sąžiningą priekybą. Tuomet, kai manome, kad yra dempingo įrodymų ir esame pradėję vykdyti antidempingo priemonės prieš Kiniją, tai nebuvo lengva nes kai kurios valstybės narės tam prieštaravo, tačiau mes tai pradėjome daryti ir aptarnėjame kiekvieną kartą, kai susitinkame su Kinijos vadovais e, intelektinės nusaivės teisės ir e, būtinybę laikytis tam tikrų principų, kad e, atvira priekyba su jais išliktų. Būtent tai mes ir siekime padaryti pozityviai su jais kalbėtis, tačiau E, griežtai laikytis savo interesų ir savo pozicijų. Ir per, per paskutinį susitikimą tai buvo aiškiai pasakyta. Ačiū. Sako pirmininkas, papildomas klausimas. Pone Baroso, sakėte, kad e, tikite sąžininką prekybą, tačiau sąžininkos prekybos nėra. Mes turime iškreiptą prekybą. Ar e, komisijai pavyks pasiekti, kad Kinija panaikintų subsidijas, ar kad jie leis savo valiutai brangti, ar jį laikysis intelektinės nusavybės teisų, e, o tai sudaro apie 5 procentus Kinijos BVP. Galbūt gale, galų gale reikės užblokuoti Kinijos importą apskritai. Atsakymas yra toks. E, komisijai pavyks, jeigu ją rems visos valstybės narės. Mes e, esame atsidavę abipusiškumui apskritai. Tai reiškia, kad mes norime, kad rinkos liktų atviros Tai yra e, mūsų interesas. ES yra vienas, beje, didžiausias eksportuotojas pasaulyje, didesnis negu Kinija. Mums reikalingos atviros rinkos, bet manome, kad partneriai taip pat turi laikytis tam tikrų taisyklių. Dėl valiutos kursų, kaip žinote, ES viena pirmųjų per G20 iškėlė šį klausimą konstruktyviai. Manome, kad šį klausimą reikia aptarinėti tuo met, kai kalbėsime apie didžiulius pasaulio ekonomikos disbalansus. Ačiū. Toliau antroji klausimų e, valandos dalis ir tema yra Wikileaks ir kibernetinis saugumas. A, kolega Karlos Koelio. Vieną minutę. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente da comissão. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš nieko neklausiu apie Šiaurės Amerikos diplomatiją arba apie interneto tinklų stipresias ir silpnasias pusės. Ir pono Asaš e, reikalavimą e, nužudyti poną Asaš. Aš norėčiau grįžti prie tos informacijos, kurią atskleidėte 2007 metais apie CŽV skrydžius ir norėčiau prisidėti prie jūsų požiūrio Tai yra šiek tiek nušviesti situaciją, o ne ap, ap, van, neskaidriai kalbėti. Ar jūs norite e, dirbti taip, kaip ir anksčiau? Komisija, kuriai aš dabar e, turiu garbės pirmininkauti, visada su parlamentu dirbo skaidriai ir tą darys ir ateityje, be jokių abejonių. Ir labai svarbu, kad ir komisijos ir parlamento visi santykiai atitiktų pačius aukščiausius standartus, skaidrumo ir konstitucinio teisėtumo e, standartus. Edith Herzog. Pirmininkė, norėčiau užduoti tą patį klausimą. Šiandieną europiečiai yra skaitmeniniu būdu priklausomi. Mes ir norime tokie likti, tačiau svarbu, kad internetas būtų saugus ir tai yra pirminis prioritetas komisijai savo pasiūlymuose. Jūs e, e, žinote, kad e, tai aktualu Europos 500 milijonų gyventojų. Kaip mes galime užtikrinti jų privatumą ir saugumą? Kai kurie šių klausimų turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu, tačiau tai, kiek siekia mūsų kompetencija, tai mes pasiūlėme kai ką patobulinti. Pavyzdžiui, teisės aktus reglamentuojančius prieigą prie dokumentų. Mes pateikėme kelis pasiūlymus komisariai e, Malstrom ir juos dabar svarstote patys. Mes dabar taip pat e, pateiksime kibernetinio saugumo pasiūlymus jūs teisingai pastebėjote, kad mes vis labiau tampame priklausomi nuo skaitmeninių technologijų ir mes turime e, gyventi tame tik tais atsakingai. Mes turime e, gerbti privatumo teises ir duomenų apsauga yra vienas iš pagrindinių e, teisių aspektų. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės ir atsakingo interneto naudojimo. Ačiū. Ponas Graham Watson. Ačiū pirmininkė. Komisijos pirmininkas uh, išsamei atsakė apie Wikileaks. Norėčiau užduoti klausimą uh, dėl to, ką atrodo Wiki dar uh, nenutekino. Jūs kalbėjote, uh, jūs kalbėjote apie euro obligacijas. Aš uh, suprantu, uh, E, kodėl kyla rūpestis dėl tokių pasirinkamų veiksmų. Tačiau jūs pripažįstate, kad e, e, dabar skolinimosi galimybės priklauso nuo to, kaip tinkamai yra suvaldomi euro, eurai. Ir e, žinome, kad apie 100 milijonų, milijardų per metus yra skiriama energetiniam saugumui ir jo, to projektams. Ir kadangi Europos investicinis bankas norėtų tai e, perimti, ar jūs nenorėtumėte perimti euro obligacijų pasiūlymus, kad galima būtų finansuoti investicijas į infrastruktūras, o ne finansuoti dabartinės vyriausybių išlaidas? E, E, pone, aš čia atvykau ne nutekinti jums informacijos per wiki. E, jūs jau suprantate mano poziciją. E, mano pranešime ES aš pasakiau, kad aš pateiksiu pasiūlymų dėl euro obligacijų, kurios skirtos konkrečiai infrastruktūrai, o ne valstybėms narėms padengtis jų per didelius įsiskolinimus. Europa yra persiskolinusi, tačiau mes turime investuoti į svarbius infrastruktūros e, projektus ir E, tai yra mūsų darbo tvarkėje ir mūsų finansinėse perspektyvose. Ir birželio mėnesį mes pateiksime konkretų pasiūlymą. Tam reikia sutarimo. Aš manau, tai yra vienas iš būdų, kaip galėtume spręsti dabartinę problemą. Mūsų valstybių narių biudžetai patiria didžiulius e, sunkumus, todėl mums reikia finansavimo ir konkrečiai europiniams projektams. Thank you, Mr. Sven. Ačiū, ponas Van Gigolt. Ponas Romeva ir Oveda. Ačiū pirmininkė. Man kelia susirūpinimą. Fondas susidaro įspūdis, kad gal čia pernelik plačiau užsimota. Daugelį metų jūs ir ponas Martinės neigė tai, kuo buvo kaltinama e, Europos komisija ir kuo e, Europos komisija kaltino JAV. O dabar tai yra atskleidsta, kad šie faktai yra teisybė. Ir užsienio reikalų ministerijos taip pat dalyvauja. Todėl yra labai svarbu, kad labai aiškiai mums paaiškintumėte, e, koks turinys buvo nutekintas. Taip pat kokia kampanija buvo pradėta prieš poną Julianą Assange niekas neturėtume ignoruoti šių faktų. Manau, kad šis ponas nuveikė labai reikalingą darbą, atskleidė informaciją, kuri mums visiems labai yra svarbi. Ir manau, kad visi parlamento nariai sutiktų, jeigu jūs mums pateiktumėt tam tikrą papildomą paaiškinimą. Aš manau, kad reikia imtis kažkokios veiklos, kad galiausiai prisikasam iki, iki tiesos. Atsakymas koks yra kontekstas. Visi, visi nutekinti dokumentai buvo susiję su valstybėmis narėmis, ne su komisija. Taigi valstybės narės turėtų uh, patikslinti ir pasiaiškinti dėl tos informacijos ir manau, kad jos taip ir padarys. Žinau, kad imtasi priemonių tam tikrose valstybėse narėse išaiškinti tuos vaiktus ir tas operacijas, dėl kurių jos yra kaltinamos. O komisija, aš galiu patikinti, mes daroma viską, kad pateiktumėm jums ir piliečiams tikslę informaciją. O dėl pono Assange nelabai turiu ką pasakyti, jam patikti kaltinimai baudžiamame teisme ir tuos kaltinimus patiekė demokratinė valstybė Švedija. Europos arešto orderis buvo išduotas jam sulaikyti ir jį e, apklausė Junktinės karalystės e, teisės institucijos, taigi komisija neturi ką pridurti. Žinoma, nekaltumo prezumcija visuomet yra taikoma, taip pat ir šiuo atveju. Papa Nikolau, dabar internete vyksta tikras karas. Prieš kelias dienas matėme interneto įsilaužėlius, kurio, kurie vykdė išpolius prieš tam tikras bendrovės. kurios teikė pagalbą Wikileaks ir dabar jau jos nebeteikia. Įvairios institucijos nukentėjo nuo elektroninių išpolių, Mastercard tarp jų. Ir yra didelių trikdžių šio tinklapio veikloje. Ką Jūs manote, e, ką reikėtų daryti ES lygmenių? Ar mes turime pakankamus gynybos mechanizmus, kad galėtumėm apginti savo piliečius nuo kibernetinių išpolių, nuo elektroninių išpolių? Atsakymas. Manau, kad nesame visiškai tam pasirengę ir būtent dėl šios priežasties komisija nesnei pateikė tam tikrus pasiūlymus, kurių tikslas kovoti su tokio pobūdžio kibernetiniais išpoliais. Komisarė Malstrom pateikė šią iniciatyvą ir dabar yra parengti tie pasiūlymai, kurie yra skirti prieš visų rūšių kibernetinės išpolius. Kalbant, išpolių, kalbant apie tuos išpolius, kuriuos jūs minėjote, manau, kad JAV e, valstybės departamentas paneigė bet kokius ryšius su Mastercard, Visa ir PayPal. Ir komisija yra prieš bet kokio pobūdžio kibernetinius išpolius, iš kokios pusės jie bebūtų vykdomi ir prieš ką jie bebūtų vykdomi. Ačiū dabar ponia Ana Gomes. Pone pirmininkė, paskelbus Amerikos diplomatinį paštą tarptautinėje žiniasklaidoje, e, na, tai galėjo įvykti tik tai dėl didžiulio, didžiulių trūkumo e, E, Junktinių valstijų kibernetinės saugos srityje. Kokį poveikį tai gali turėti transatlantiniai informacijai, būtent e, žalybos duomenų dalymusi su Europą. Ar nereikėtų sustiprinti e, Europos kibernetinės apsaugos, ypač kiek tai susijęs su diplomatinė informacija? Tai kas įvyko Junktinėse valstijose, gali įvykti su bet kokia saugumo sistema. Ne viena sistema yra e, visiškai a, saugi. Visada gali būti, kad kažkas pačiais įstatymus. Tiesa, kad Ameriko, amerikiečių sistemoje atrodo šimtai tūkstančių žmonių turėjo priega prie konfidencialios informacijos, tačiau faktas yra tai, kad e, laisvos sistemos, kaip amerikiečių ar europiečių, negali būti šimtų procentų saugios, todėl mes turime ir toliau dirbti savo partneriais Junktinėse valstijose ir didinti saugumą, tačiau turime e, taip pat gerbti pagrindinės teisės. Todėl labai svarbu siekti tinkamos pusiausviros tarp šių e, dviejų trokštamų tikslų. Labai svarbu keistis e, jautrą informaciją, tačiau tuo pat metu tai turime daryti pagal e, sąžingo balanso, tinkamo balanso principą. Ačiū toliau, pane Alfano. Pirmininkė, e, kaip teigia įvairios vyriausybės, E, išpoliai prieš poną Asanžą e, vykdyti to vietą. Tik tai todėl, kad jis atskleidė neskleidžiamas paslaptis. Pone Clinton kreipėsi į ambasadas Romoje, Maskvoje ir kitur, kalbėdama apie galimą ekonominį Amerikos politikos poveikį. Ir būtent uh, Vienintelis dalykas, kurį atskleidė ponas Asanžas, kad e, įvairūs e, veikėjai tam tikrose tamsiose veiklos srityse e, vykdo dalykus, dėl kurių dabar gėtinasi. Na ir, aišku, tie antpoliai prieš jį gali pakengti jo teisę į sąžingą teismą. Kaip jūs užtikrinsite, kad tai nebūtų E, išpolis prieš žodžio laisvę internete, kuris yra labai galinga priemonė. Aš negaliu komentuoti konkrečių atvejų ar kaltinimų e, baudžiamąją prasme. Dėl pono Asanžo yra jam pateikti kaltinimai, kuriuos pateikė Švedijos teisės sauga. Ir tai dabar svarsto Junktinės karalystės e, teisės sauga šal, šios šalis, kurios gerbė įstatymo e, viršenybę ir turi vykti teisinis procesas. Ir aš negaliu komentuoti, gerbdamas e, e, nekaltumo prezumciją dėl kitų jūsų komentarų apie tai, kas buvo patikta Wikileaks. Aš nemanau, kad man būtų teisinga komentuoti, ką nors buvo komentarų apie jungtinių valstybių diplomatus, Aš, tai yra jų atsakomybė, aš negaliu jų komentuoti. Aš galiu pasakyti, kokia yra mūsų pozicija, o ne Junktinių valstybių. Mūsų pozicija, Europos pozicija yra aiški. Ir mes neprivalome komentuoti atskirų žinių nutekinimų, ar tai būtų Viki ar ne, ta, ar ne Viki. Ačiū, toliau ponas Tachis Georgijų. Ačiū, ponia pirminkė. Man atrodo, kad vis dar mums iš e, pro pirštus prasprūsta esmė viso šio klausimo. Mane stebina tai, kad Europos institucijos iš tikrųjų nereaguoja į e, išpolių prieš atitinkamą asmens laisvę Man atrodo, to individualo laisvės klausimas iš vis pamirštas. Ar nematote, kad šie įvykiai panaudojami tam, kad galų gale būtų galima sustabdyti keitimas, laisvą keitimas informaciją. Dabar, kai paminamos individuo laisvės, ką, reik, ką galima padaryti, ką jūs galite padaryti. Tai yra labai konkretus klausimas, ką darysite, užtikrinant, kad tas Europos pilietis susilauktų jo teisų aps, apsaugos. Visų pirma, dėl fundamentalaus klausimo, dėl žodžio laisvės, tai yra fundamentali žmogaus teisė, bet pagal mūsų demokratinės visuomenės dėl, jų, dėl jos dėrėtis negalima. Taip pat aišku, kad yra informacijos, ar ji būtų privati, komercinė ar teisinė, kuri yra savo esme jautri ir negali būti teikiama viešai. Domenų apsauga taip pat priklauso pagrindinių laisvių e, sričiai ir visos taisyklės, kurios e, e, saugo privačius duomenis, yra, visą tai daroma yra mūsų visų interesų vardan. Dėl kaltinimų konkrečiam asmeniui, tai aš nesu teismas. Aš nesu teismas, komisija neprivalo komentuoti konkrečių kaltinimų konkrečiam individui, nes komisija nėra teismas ir neturi įgaliojimų kalbėti apie vieno ar kito asmens kaltumą ar nekaltumą. Ačiū toliau, panas Kelamas. Ačiū pirmininkė. E, nauja NATO savoka reikalauja koordinuoti e, kibernetinės apsaugos e, pastangas norint užtikrinti interneto apsaugą. Kaip Jūs, pirmininkė, įsivaizduojate Europos komisijos vaidmenį geriau koordinuojant mūsų e, nacionalinės internetinės apsaugos pajėgas, kurios yra įvairių lygių, ir stiprinant bendradarbiavimą su NATO? Ar ponia Ašton imsis e, dalyvauti internetinės apsaugos e, klausimuose, kurie yra, įeina į nacionalinės apsaugos klausimus. Ir ar atliksite, ar atliksite bendrą tyrimą, norėdami pateikti įsamų atsakymą Europos lygmenių, norint kovoti su iššūkiais, kuriuos kelia internetas? Ačiū. Tai nėra tik Europos komisijos kompetencija. Taip, ponia Ashton e, turi šią kompetenciją kaip vyriausiai galiotinė ir ji e, mūsų su pagrindiniais partneriais šiuos veiksmus kūrė ir per paskutinį susitikimą su prezidentu Obama mes įtraukėme į darbo atvarkę mūsų bendradarbiavimo klausimą dėl internetinės apsaugos. E, taigi tai yra ne tik su NATO, bet ir mūsų dvišaliuose santykiuose su jungtinėmis valstijomis. Mes tame dirbame, nes internetinė internete yra labai daug um, nesaugumo ir e, jūsų šalis taip pat buvo kibernetinio atakų e, objektu. Manau, kad tai labai svarbu spręsti ne tik ES lygmenių. Pačios valstybės narės turi e, šiek tiek atsakomybės šioje srityje, o vyriausiai galiotinė kūrė būdus, kaip tinkamai išspręsti šio, šios internetinės, internetinio saugumo E, srities klausimus. Ačiū. Ponas Vaugam. Pone pirmininkė, manau, kad e, žiniasklaidoje labai daug e, buvo kalbama apie šį konkretų klausimą pastaruoju metu ir manau, kad žmonėms labiausiai nerima kelia, o kągi tai reikš ateityje kaip, e, ar bus saugus internetas e, visoje Europos Sąjungoje. Ir manau, kad žmonės labai susirūpinę e, čia, tame dalyvaujančių asmenių jo vaidmeniu Europoje. Manau, kad labai svarbi yra ES politika šioje srityje ir todėl raginu komisiją į šias diskusijas įtraukti kiek įmanoma daugiau partnerių, ne tik valstybių narių lygmenių, bet ir e, vyriausybių, ES vyriausybių lygmenių. Internetinė apsauga, kibernetinė apsauga yra labai svarbi, e, šioje srityje labai svarbi ir regioninė bei nacionalinė pozicija. Uh, Visiškai sutinku su jūsų nuomonė. Visai neseniai ES e, e, matė, kad Estijoje ir Latvijoje taip pat buvo e, pasikesinta į nacionalinės duomenų bazės. Ir tūkstančiai kibernetinių atakų yra patiriama E, kiekvieną dieną Europos institucijose ir valdžios institucijose. Ir rugsėjo 30 reaguodama į tai komisija parengė e, direktyvą, kuri. Um, kurios pagrindinis tikslas yra kovoti su didelio masto e, išpoliais, kuriais yra e, siekiama e, užpulti ES tinklapius bei duomenų bazės. Ir čia yra numatytos sankcijos, kaip pavyzdžiui. netų naudojimas ir e, svarbu tinkamai reaguoti ir privačiam, ir valstybiniam sektoriui. Mes turime kontaktinius punktus, e, pagalbos kontaktinius punktus, kurie dirba 24 valandas per parą. E, Ir e, ten galima teikti duomenis apie kibernetinės atakas, kurių pagrindų galima e, inicijuoti baudžiamosius persekiojimus. Ponas Borgėzė. Dėl pono Assange situacijos. Jis yra įkalintas ir man tai skamba kaip neteisėta bausmė. E, šis persikėjimas nėra teisėtas, nes įrodymai nėra visiškai aiškus. Ir dėl ekstradicijos reikėtų kelti klausimą, nes nėra parengta ir aiški dokumentacija. Bankų sąskaitos ES piliečių yra užblokuotos, jisai neturi finansinės paramos. O visos ES institucijos dėja kalba priešingai, kad jos pasisako už e, interneto laisvę ir laisvą žodį internete. Mes turėtume išgirsti iš jūsų, gerbiamas pirmininkė, kokios yra nustatytos ribos. Koks yra pagrindas žmogaus teisų apsaugai ir žodžio laisviai. Kalbant apie Guantanamo kalinius. Kaip čia mums reikėtų elgtis? Ar mes turime įvesti tam tikrą cenzūrą interneto, ar mes turime tiesiog sutikti su šio žmogaus įkalinimu? Atsakymas. Aš negaliu gerbiamam europarlamentarui suteikti aiškios informacijos apie šį atvejų. Aš negaliu turėti ir teikti savo nuomonę dėl teismų veiklos. Pirmiausia, ponas Asanžas buvo sulaikytas Junktinių teisė, karalystės teisės saugos, remiantis Europos arešto orderų, šengeno, e, per Šengeno sistemą ir per Interpolą. Ir tuo pagrindu e, buvo ir išduotas Europos arešto orderis. Dėl sprendimo Europos arešto orderio 28 straipsnio Ten yra sakoma, kad toks asmo neturėtų būti perduotas trečiai šaliai, nesutikus kompetitingai valstybės narės institucijai, kuri sulaikė tą asmenį. Tai reiškia, kad kadangi ponas Asanžas buvo sulaikytas Junktinėje karalystėje, Junktinė karalystės institucijos yra kompetitingos nuspręsti, ar perduosi išvedėjai, ar galbūt netgi nuspręs perduoti trečiai šaliai e, šį sulaikytą asmenį. Tai tiek galėčiau pateikti tokį e, paaiškinimą dėl teisinio aspektų, nes negaliu turėti jokių šankstinių nuostatų apie šios mens kaltumą arba nekaltumą. Ačiū dabar ponia Sara Gliutvort. Pirmininkė. Jūs įvairius pareiškimus sakėte apie ES ir valstybės narės, kad juose yra gerbiamos pagrindinės teisės ir įstatymo viršenybė, tačiau kalbant apie e, kalinių perdavimą, mes turime daug įrodymų susijusių su ES e, šalimis, kur kalbam apie netinkamą elgesį su kaliniais, apie jų kankinimą, apie jų dingimą ir taip toliau. Mes manome, kad komisija ir taryba nesilaikė šešto sutarties straipsnio ir mes raginame juos siekti tiesos, sužinoti, kas iš tiesų vyktų, įvyko ir imtis veiksmų pagal septintą straipsnį, jeigu buvo pažįstos pagrindinės žmogaus teisės. Nes jeigu nebus jokio pasiekta rezultato, tai ES bus kaltama veidmainiškumu. Jūs turite prisimti politinę ir teisinę atsakomybę jeigu e, bus pažeidžiamas žmogaus teisės, išdavus tokį, kaip jūs sakėte, Europos arešto ordinį. Ačiū. Dėkoju. Europos komisija visuomet gerbė pagrindinės laisvės ir teisės ir aš tikrai atmetu bet kokią kritiką dėl to, kad Europos komisija buvo įsitraukusi ir slėpė mm, žmogaus teisų pažeidimus. Tai nėra tiesa. Europos komisija šiam, šio, šiame kontekste turi visiškai švarę sąžinę. Na ir be abejo mes tengiamės užtikrinti skaidrumą sprendžiančios klausimus, bet kai kurie klausimai yra valstybių narių atsakomybė ir jos privalo atlikti savo pareigą. Europos komisija negali pakeisti valstybių narių. Mes turime sutartį, mes turime pareigas ir turime teisės. Noriu pasakyti, kad Europos komisija visomis išgalėmis bendradarbiavo su Europos parlamentu ir stengiasi užtikrinti skaidrumą šioje srityje. Ačiū. Toliau Franz Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Wikileaks platforma publikuoja slaptą informaciją ir tai yra labai nemalonu suinteresuotoms pusėms. Reikia konstatuoti, kad iki šiol nėra, nebuvo įvykęs joks e, juristinis procesas dėl, prieš Vikiliks. E, yra Vikiliks šalininkų ir protestuotojų, kurie e, atakuoja Vikiliks. Ir aš norėčiau pateikti klausimą, ponė pirmininkė, ar E, komisija, jūs minėjote ponę Valstrom, ar jūs esate, maždaug planuojate, svarstote galimybę kažkaip tai e, veikti prieš Wikileaks, numatyti kažkokias procedūras, ar komisija konkrečiai planuoja kažkokių veiksmų imtis prieš Wikileaks? E, kaip ir Junktinės valstijos, e, kai yra kalbama apie e, tikrai jautrios informacijos nutekėjimą. Galbūt tikrai verta su to kovoti. Dėl veiksmų prieš Wikileaks mes nesimsime veiksmų. Na, pasiūlytos direktyvas dabar beje svarsto parlamentas ir esame pateikę pasiūlymų sustiprinti kibernetinę saugą. Uh, kai kurie klausimai, kuriuos jūs norėtumėte, kad aš detaliai atsakyčiau, aš negaliu to padaryti. Tai jau yra ekspertų lygio klausimai ir aš per minutę tikrai negalėsiu to padaryti. Bet mūsų tarnybos yra pasirengusios suteikti jums visą informaciją apie tai, kaip mes traktuojame šį svarbų klausimą. Bet tai nėra komisijos klausimas. Iš tikrųjų, tai įvyko, vis, visas veiksmas vyko JAV E, taip, tai turėjo poveikio visam pasauliu. Be abejo, klausimas labai svarbu. Aš tikrai nenuvertinu to klausimo svarbos, bet ne, nepamirškite, kokia yra mūsų kompetencija ir įgaliojimai. Ir aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad esame pasirengę organizuoti briefingą apie techninės priemonės, galime, kurių galime imtis Europos lygmenių. Ačiū. Toliau ponas Logan. Pirmininkė Baroso, norėčiau paklausti apie tai, kas ką tik tai įvyko. Tai yra atakos prieš vizą ir, ir kitus tinklalapius, kada buvo bandoma sabotuoti tų tinklalapių e, veiklą. Tos atakos su, sukėlė daugybę problemų ir sukelia grėsmę klientų konfidencialiems duomenims. Kas atsitiko su tais duomenimis? Ar, buvo, ar buvo pažįstas jų konfidencialumas? Ir taip pat tuo pat metu, ar gali programišiai tokiu būdu prieiti prie asmenų ir, ir finansinės informacijos. Ar ta informacija buvo nuteikė, nutekėjo ar ne. Ir kas tuose atakose dalyvavo, ar jūs turite informacijos, ar jūs kontroliuojate situaciją. Ir taip pat norėtumėm sužinoti, ar JAF valdžia bei kitų valstybių valdžia nagrinėja ši, šios atvejus. Ponas Baroso. Neturiu jokios tiesioginės informacijos apie informacijos nutekėjimą. Asmen, asmeniai, aš tikrai ne, negaliu pasakyti, ar buvo pažįsta kokiu nors asmens duomenų apsauga ar, ar, ar, nukent, ar nukentėjų konfidencialumas. Be abejo, tai yra didžiulė grėsmė, programišio atakos kelia didžiulė grėsmė saugumui. Ir apie tai mes kalbėjome netgi prieš Wikileaks atvejį. Ir aš esu visiškai tikras, kad kitoje Atlanto pusėje taip pat šis klausimas yra labai didžiai svarstomas. Es, galiu jūs užtikrinti, kad mes kartu dirbame siekdami užtikrinti kibernetinę saugą, visuomet laikydamėsi pagrindinių laisvių. Tai yra žodžio laisvė, kuri yra šventas dalykas ES ir taip pat stengdamėsi už, išsaugoti asmenų privatumą. Kad to pasiektume, mums reikalinga surasti pusiausvyrą ir tai padaryti kartais yra labai sudėtinga. Bet dar sėkiu užtikrinu, kad tas klausimas mums yra labai svarbus. Ačiū, sako pirmininkaujantis. 21 kolega norėjo paklausti, tačiau užteko laiko tik tai 14 iš jūsų. E, labai apgailę stauju, kad taip įvyko, bet aš e, laikiausi tos sekos, kurią kolegos užsiregistravo. Laikas baigėsi, dėkoju kolegoms ir pirmininkui Baroso už labai įdomią diskusiją. Dėkoju.